patvirtintas. Vakar e, pirmininkas e, pranešė apie 202 e, taisyklės penktosios dalies aiškinimą, kurį pasiūlė Konstitucinių reikalų komitetas. Pagal 211 taisyklę tam neprieštarauja, neprieštaraujama ir toks aiškinimas yra patvirtinamas. Dabar